pareiškimai dėl dviejų naujų ES patikos fondų skirtų Sirijai ir Afrikai finansavimo ir valstybių narių įnašų į šiuos fondus. Ir dabar tarybos vardu ponas Šmitas. Prašom, žodis gerbiamam ministrui. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai, neturiu turbūt jum priminti, kokia sunki krizė dabar mūsų ištiko. Ir e, šios problemos e, yra diskutuojamos parlamente, krizė nesibaigia, rizika e, tebėra, artėja žiema ir situacija šimtų tūkstančių pabėgėlių blogėja. Europa, Europos Sąjunga, jos valstybės narės neliko nuo šalyje situacija labai sudėtinga ir greitų sprendimų šiom problemom nėra, buvo pateikta e, pasiūlymų ir jie įgyvendinami, galbūt per lietai turiu pripažinti, bet taip pat reikalingos ir papildomos pastangos visais lygiais. Valstybių ir vyriausybių vadovai per 23 rugsėjo vykusi mm, viršūnių sustikimą priėmė tam tikrus, prisėmė tam tikrus įsipareigojimus. Europai tai yra didelis iššūkis. Turime paremti pabėgėlius, kuriem reikia pagalbos, turime padėti tiem pabėgėliam, e, kurie yra netoli nuo savo gimtųjų šalių pėgelių stovyklose gyvenimo sąlygos dažnai yra blogos, kartais net ir katastrofiškai blogos. E, vaikai ne, neturi galimybės lankyti pamokų, kurie yra pagrindinė šios krizės auka. Kalbant apie apsirūpinimą maistu, tai šiuose Mm, pabėgėlių stovyklose irgi nėra užtikrintas aprūpinimas maistu ir daugelis tų pabėgėlių į, nusprendžia judėti į Europą. Mums reikia įgyvendinti savo įsipareigojimus, e, įnašai, e, finansinės lėšos įvairiom humanitariniam institucijom, įstaigom, Mm, yra daromi ir dabar yra dar du nauji patikos fondai, apie kuriuos šiandien kalbėsime. Valstybių vadovai ir vyriausybės įsipareigojo skirti milijoną, milijardą eurų, tai būtų ES parama tarptautinėms organizacijoms ir nevyriausybinėms organizacijos paremti Sirijos piliečiams. Tai būtų pasaulio maisto problema E, programa vyriausiasis jungtinių tautų pabėgėlio, pabėgėlių komisaro biuras ir taip toliau. O e, kita įnašo dalis sudaroma iš valstybių narių, ES valstybių narių įnašų. Taigi 50 procentų iš ES, 50 procentų iš konkrečių valstybių narių. Ir tikimės, kad ta suma viršis milijardą eurų dabar jau mm, kalbamasi su tarptautinėmis organizacijomis ir, ir kitais paramos gavėjais, kaip tos lėšos bus naudojamos. Kalbant apie tos naujus fondus, tuos naujus patikos fondus, tai yra svarbi priemonė, kuri leidžia mm, sutelkti finansinius išteklius iš įvairių šaltinių - iš ES, jos valstybių narių ir trečiųjų šalių ir apima taip pat ir humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystimuisi. Reakcija į Sirijos krizę mm, yra, vyksta tokiu pačiu principu, kaip ir mm, kuriuo e, remiantis veikia uh, humanitarinės organizacijos. Ir noriu pasakyti, kad um, situacija iš tiesų labai sudėtinga. Dabar, kiek yra įnešta į šios fondus, nepakankamai turiu pripažinti, turime didinti savo kolektyvinį indėlį, nes kadangi nuolat trūksta lėšų, projektai finansuojami tik tai 20 procentų. 100 milijonų eurų valstybės narės paskirs iš ES biudžeto. Noriu pasakyti, kad ES jau yra įsipareigojusi nuo krizės, Sirijos krizės pradžios humanitariniai veiklai, humanitariniam veiksmams skirti 4,2 milijardai eurų. E, Luksemburgas dabar pirmininkauja ES taryboje ir primena visom valstybėm narėm apie kolektyvinę atsakomybę. Afrika. Čia mes irgi turime siekti sukurti tvarias sąlygas, kad e, tiem žmonėm, kurie nori vykti į kitas valstybės, kad, kad galiausia tie žmonės galėtų grįžti į savo tėvynę ir ten gyventi. Turime investuoti į kilmės šalis, bet aišku, kad to nepadarysime iškart Mums reikia naujo požiūrio į vystimosi pagalbą. Reikia sukurti darbo vietas Afrikos valstybėse, panaudojant investicijas ir paramą, mm, kurias teikiam šioms šalims, turime e, skirti pakankamą dėmesį jaunų mm, žmonių rengimui kalbant apie žemės ūkį ar, ar žvejybą, tai e, tos šalis turi konkuruoti su ES žemės ūkio e, produkcija, tai turime e, siekti, kad galėtume prisidėti prie jų tvaraus galimo vystimosi valetoje. Vakar vyko vadovų ES ir Afrikos valstybių susitikimas, kuriame buvo e, svarstomi migracijos klausimai ir aišku, migracijos e, problemų sprendimas yra neatsiejamas nuo vystimosi pagalbos. Turime e, kovoti su nelegale migracija. Aišku, kad yra E, politinių aspektų e, yra e, nes, konstatuojami faktai, kaip pažydžiamos pagrindinės žmogaus teisės. Tie migrantai, nelegalus pabėgėliai dažnai bėga iš tų šalių, kur apskritai žmogaus teisės nėra garantuojamos. Kalbant apie ES indėlį, į šį fondą, tai jis bus padalintas į dvi dalis. Pirmoji dalis bus iš Europos vystimosi fondo, o antroji dalis iš ES biudžeto. Ir dėl to galima aiškiai apibriežti šios mūsų įsipareigojimus Afrikoje ir tie finansiniai įsipareigojimai turi būti vidutinių laikotarpių ir ateityje, nes čia mes nekalbame apie trumpalaikius sprendimus, šių problemų sprendimas įmanomas tik per ilgą laiko tarpą. Ir komisija pasakė, kad skirs 1,8 milijardo eurų iki 20 metų. Tai tas paramos e, vystimuisi fondas, e, kuris yra tarp vyriausybinis fondas mm, ir e, pagal kurį dabar 20 valstybių narių įsipareigojo, ir ne tik ES valstybių narių, bet Švedija ir Norvegija įsipareigojo skirti papildomų sumų prie to 1,8 milijardų kaip jau minėjau, šve, Šveicarija ir Norvegija yra tarptų 20 šalių ir tai niekaip nekeičia mūsų mm, nuolatinės finansinės paramos teikiamos Afrikos valstybėms. Valetos susitikimas, Valetos viršūnių susitikimas, kuris dar tebe vyksta, būtent mm, ir numatys visą tą galimą e, valstybių narių e, indėlį į tą krizių valdymo fondą ir kol kas, nepykite, aš dar neturiu konkrečių skaičių, kiek kokia valstybė e, lėšų skirs. Galiu tik pasakyti, kad Luksemburgas į tą patikos fondą skirs 3,1 milijoną eurų. Tai yra 0 ir, ir siekiama, kad valstybė skirtų 0,3 procentus BVP. Noriu pasakyti, kad mes visi esame prisėjame įsipareigojimus, anksčiau skirti 0,7 procento, ne visiems tai pavyksta. Ir situacija yra tokia, kad kai kurios valstybės narės sumažino skiriamą pagalbą vystimuisi. Aš nenoriu čia kritikuoti jų, bet žinau, kad net ir mano uh, valstybėje yra tų, kurie prašo, kad būtų taupoma ir e, mažinama pagalba vystimuisi, nes to niekas nepajaus. Noriu pasakyti, kad turint galvoje, e, aišku, sudėtinga biudžetinė situacija, bet taupyti šioje vietoje tikrai yra sudėtinga, neverta. Mes matome, kad migracija ir, ir nepakankamas išsivystymas yra tarpusavį susiję dalykai. Ir jeigu mes ryštingai nespręsime šių problemų, jeigu nes, nekovosime su skurdu, su uh, jaunimo atskirtimi besivystančiose šalyse, jie nebeturės jokios išeities, jie turės rizikuodami savo gyvybę palikti savo šalį. Uh, Ir apie tai jau buvo ne kartą kalbėta ir Europos komisijos pirmininkas taip pat yra sakęs, kad jokiomis užtvaromis, jokia spigliuota vėla mes jų nesustabdysime. Reikia aiškiai suvokti, kad šiandien iš esmės mes turime kalbėti apie tai, kad reikia investuoti į solidarumą su kaimininėmis šalimis. Bet taip pat tos in investicijos bus investicijos į mūsų saugumą. Štai koks yra iššūkis šiandien. Štai kas yra pastatyta ant kortos. Ir mes turime apie tai kalbėti kalbėti ir turime labai aiškiai tą pasakyti susitikime vyksančiame valetoje. Dėkoju. Dėkoju ponui ministrui. Dabar kalbėjęs Europos komisijos atstovė. Komisijos vicepirmininkė Kristalina Georgieva. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mūsų pasaulis keičiasi. Ir kiekvienais metais mes pagaminame 67 trilijonus e, eurų. Ir dėja šiame pasaulyje, kuriame sukame tiek daug turto, reguliariai e, nuolatos auga žmonių, kuriems reikia pagalbos. Šiandien 120 milijonų žmonių reikia pagalbos tam, kad jie galėtų išgyventi. Jei pagalvotume apie tai, e, kokia galėtų būti tai šalis, tai būtų 11 pagal dydį šalis, tai kurie atsidurtų pasaulio valstybių sąraše tarp Japonijos ir Turkijos pagal savo e, e, dydį. Daugybė žmonių lieka be pastogės dėl degalinių nelaimių, dėl varių katastrofų. Ir dauguma tų žmonių gyvena Šiaurės Afrikoje, artimuosius rytuose, tai yra kaimi, kaimininiuose regionuose. Tai reiškia, kad e, mums šiandien tenka išbandymas. Mes turime padėti ne tik, tie, tik, ne tik tam milijonų žmonių, kurie, e, kurie pasiekė mūsų krantus, bet turime padėti ir visiems kitiems kam reikia pagalbos. Tai būtų teisinga da, iš mo, moralės pusės, jei mes norime būti geri piliečiai, jeigu mes norime padėti žmonėm, mes turime didinti pagalbą žmonėm ten, kur jie gyvena. Libane, Turkijoje, Jordanijoje, bet reik, negalime pamiršti ir Afrikos kyšulio gyventojų, Sahelio regiono žmonių. Ir todėl komisija nusprendė, kad be įprastinės, įprastinio darbo skatinant vystimą mes turime sukurti papildomas priemonės, patikos fondus. Todėl, kad tokie fondai gali pritraukti didelės lėšas kurios kitaip gali būti panaudotos e, nedidelėmis sumomis finansuojant nedidelės programas. Bet už šie fondai padėtų mums sparčiai reaguoti, sparčiai priimti sprendimus, tam, kad mes galėtume lankščiai reaguoti į didėjančius poreikius. Be to, patikos fondai padės mums pritraukti daugiau donorų, sumažinti administracinės išlaidas ir sustiprinti realiai teikiamos pagalbos naudą. Neseniai mes priėmėme sprendimą sukurti du patikos fondus ir ką tik jau buvo paaiškinta, kad apie vieną iš jų bus kalbama Valėtoje vykstančiame aukščiausio lygio susitikime. Tai yra netidėliotinos pagalbos fondas skirtas Afrikai. Vyriausioji galiotinė Europos komisijos e, vicepirmininkė, ponia Mogerinė ir ponas Mimica, komisijos narys apie tai kalbėjo vystimosi komitete. Sėjo 9 dieną ponas Junkeris, komisijos pirmininkas, paaiškino, kokiamis gairėmis remiantis bus kūriamas šis fondas, kaip bus naudomas jo lėšos. Pirmiausia, jos bus skirtos tam, kad būtų sustiprintas stabilumas, kad būtų suteikta pagalba perkeltiesiams asmenims Afrikoje ir kad būtų geriau reaguojama į migracijos kilimus išteklius. Spalio 20 dieną Europos komisija galėjo priimti sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas šio fondo steigimas. Taigi šis fondas jau dabar veikia, jisai turėtų suteikti finansinės, padinti finansinės galimybės, sustiprinti bendruomenę, sustiprinti saugumą ir sukurti naujas galimybės vietos žmonėms. Čia e, Afrikos kišuli, kišulyje ir e, kitose Sahelio regiono, šali, e, regiono šalyse bus bandoma spręsti tas problemas, dėl kurių, kurios skatina migraciją. Taip pat mes stengsime padėti tiems, kam reikia pagalbos. Tas fondas bus naudojamas lankščiai, jis padės mums sparčiai reaguoti į besikeičiančią situaciją ir taip pat tai bus puikiai priemonė mums padidinti ES matomumą Afrikoje. Tarp numatytų veiksmų yra, pavyzdžiui, darbo vietų kūrimas, ypač tų, kurios būtų skirtos jaunimui ir moteriams. Bet to ketinama yra tikrai stiprinti sąsąją tarp vystimosi veiksmų ir saugumo bei e, vykdyti konkrečias priemonės susijusios su migrantų srautų valdymu. Mes nekantriai lauksime valetos aukščiausio lygio susitikimo, jo išvadų. Tikimės, kad jame bus apsispręsta skirti, skirti papildomų išteklių visiems šiems veiksmams. Pana Šmit ką tik pasakė, kad šiam fondui bus skirta 1,8 milijardo eurų ir valstybės narės jau yra įsipareigosios skirti 70 milijonų eurų ir tikiuosi, kad valetoje kitos šalis taip pat paskelbs apie savo indėlį į šį fondą. Mes taip pat tikimės skirti Alžyrui, Marokui, Libijai ir Egiptui 200 milijonų eurų. Ir net nereikia aiškinti, kodėl toms šalims reikia tokios e, būtent joms e, skirtos tikslinės pagalbos. Antras fondas, kurį mes e, kūrėme, tai yra. Tai yra pagalbos Sirijai fondas, jį kurti buvo nuspręsta 2014 m. gruodžio mėnesį. Ir šio Šio fondo lėšus bus naudojamos tam, kad galima būtų padėti sirams, kurie dabar jau gyvena kaimininėse šalise. Bet šio fondo lėšos taip pat bus naudojamos ir tam, kad galima būtų suteikti pagalbą sirams, kurie liko Sirijoje, bei tiems Sirijos piliečiams, kurie šiuo metu jau keliauja Europos link ir Šis fondas turi labai tinkamą pavadinimą - Damadat. Damadat reiškia viltis. Taip mes norime nusiųsti žinę pabėgėliams iš Sirijos, kad pasaulis apie juos nepamiršo. Vilties yra. Jie eina Europos link dėl to, kad jie nebeturi savo šalyje vilties, neturi e, ateities nei, nei savo, nei savo vaikams. Uh, Ir šis fondas yra skirtas taip pat ir tam, kad galima būtų finansuoti sirų vaikų švietimą, mokymą. Karas Sirijoje tebe vyksta jau penkeri metai ir labai gaila, kad šalyje, kurioje prieš karą raštingų žmonių skaičius sudarė 97-98 procentų visų gyventojų ir tarp kurių buvo labai daug labai gerų gydytojų, mokytojų, mokslininkų, kad toje šalyje dabar du trešdėliai vaikų nebelanko mokyklos. Tie vaikai turi turėti galimybę mokytis. O tam, kad jie galėtų eiti į mokyklą, jų šeimos turėtų turėti nulatinę gyvenamąją vietą. Jau devynios pareigojo uh, įnešti savo įmokas uh, į tą e, fondą ir bendra jų įnašų suma sudarys 32 milijonus ir mes tikimės, kad e, ir kitos šalis prie jų prisijungs, o gal net ir trečiosios valstybės papildys šį fondą. Norėčiau padėkoti toms valstybėms narėms, kurios jau įsipareigojo finansuoti šį fondą, bet dėkoju ir tiems, kas taip pat dalyvauja. E, UNESCO, Junktinių tautų E, kitų tarpinių organizacijų veik, veiksmuose. Manau, kad šiandien ES turi e, pasakyti, kad mes gebame veikti ir visų žmonių labui. Dėkoju komisijos e, nariai ir dabar pasisakys frakcijų atstovai ir EPP frakcijos vardu kalbės Europos parlamento narys Raimeris Bögė. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė, ministrė, aš išgirdau jūsų įsipareigojimus ir raginimus, tačiau taip pat esu ir nusivylęs, kas mano, kad spigliuota vėla gali mm, padėti išspręsti problemas, tas uh, akivaizdžiai klysta, tačiau tie ir jūs tiksliau negalite šiandien pasakyti, kas kada ir kiek įmokės į tuos abu patikos fondus. Noriu, kad vieni kitus suvoktume teisingai prieš mėnesį. Skubos tvarka patvirtiname procedūrą, kad 15-16 metais 9,2 milijardai eurų perskirčius lėšas ir, ir pakeitus prioritetus būtų skirti šioms reikmėms iš ES biudžeto. Tačiau jeigu e, girdėjote, ką sakė jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisaras Gutieris iki vasario pabaigos kiekvieną dieną 5000 žmonių naujai atvyks, tai tikrai tų lėšų nepakaks, jeigu mes norime, kad jie liktų pabėgėlių stovyklose netoli savo kilmės šalių. Taigi visą tai, kas buvo e, kalbėta apie galbos maistų programos finansavimo papildymą ir e, tos papildomas lėšas, kurias minėjo Junktinių tautų pabėgėlių reikalų e, komisaro biuras, tai akivaizdu, kad nepatink, nepakanka šių lėšų. Atsiprašau, pirmininkė, man buvo numatytos dvi minutės, ponė pirmininkė, man buvo skaitos dvi minutės. Ir dar plus 10 sekundžių, nes mane nutraukite. 78 straipsnio antrojosios dalies nereikėjo nu, jie pasinaudoti siekiant paskirstyti pabėgėlius, reikėjo 79 straipsnio trečiaja dalimi pasinaudoti. Tačiau neišdrysome to padaryti ir daugeliu valstybių tenka už tai atsakomybė. Todėl aš dabar prašau užtikrinti, kad tie patikos fondai ir su jais susiję sprendimai veiktų priešingų atveju. Mes vėl prarasime savo patikimumą ir jūs, ponia komisarė, turite teikti ataskaitą labai išsame, kaip tos lėšos panaudojamos. Priešingų atveju mūsų autoritetas ir humanizmas ES paprasčiausiai bankrutuos. Ačiū ponui Biogiai mes neteisingai vienas kitą supratome. Mano dokumentuose parašyta, kad jums skirta pusantros minutės, tačiau aš labai aukštai vertinu jūsų darbą, todėl jums suteikiau pusantros minutės. Dabar Gardė Zabal Rubijal kalbės ir jums taip pat skirtas dvi minutės. Ir labai griežtai kontroliuosime jums skirtą kalbėjimo laiką. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė gerbiamas ministrė, pabėgėlių krizė reiškia iššūkį Europos Sąjungai, e, socialinį, humanitarinį, taip pat ir finansinį. Apie tai norėsiu daugiausiai pakalbėti. Europos Sąjunga patvirtino atitinkamas programas pagalbos ir aš manau, kad e, Europos Sąjunga turėti daugiau pastangų, nes e, e, mes nieko nekalbame apie tą biudžeto dalį, už kurią atsakingos valstybės narės. Ponas Šmitas rugsėjį ir spalį priminė, kad valstybės narės įsipareigojo padidinti finansavimą pagalbos maistu pasauliniai programai, papildomai suteikdami jai kelis milijonus eurų. Tačiau šiai programai finansuoti vis dar trūksta 2 milijardų. <clears throat> Taip pat buvo pasakyta, kad e, dėl biudžeto lėšų perskirstimo ir įvairių baudų ir muitų mokesčių 9,4 milijardai eurų bus e, skirta pabėgėlių reikmėms ir mes nenorime kvestionuoti e, tų lėšų teisėtumo, tačiau būtų neblogai, kad bent jau dalis šių lėšų patektų į patikos fondus. Taigi mes negalime leisti savo prabangos sužlugdyti ir šį paramos projektą. Ir tiek e, tarybos pirmininkas Tuskas, tiek premjeras Vėtelis atitinkamą žinę perdavė valstybėms narėms. Ačiū. Sako pirmininkė, dabar ponas Kiolmeris kalbės pusantros minutės. Visiems mums aišku, kad valstybės narės privalo prisijimti savo atsakomybę už dabartinę krizę, todėl turime pritarti šiam pasiūlymui, nes būtent Sirijai ir e, visam Afrikos kontinentui dabar reikia mūsų pagalbos. Todėl tie 2,3 milijardai eurų yra derama suma. Tačiau reikia šią paramą skirti ne tik biudžeto politikos požiūrių vadovaujantis, tačiau ir siekiant tas lėšas panaudoti kuo veiksmingiau, tai yra turime e, panaudoti tas lėšas kuo arčiau krizių žydinių, tam, kad žmonės e, neturėtų tūkstančius kilometrų keliauti, turime jiems padėti vietoje. Mes čia kalbame apie biudžetą, tačiau nuolat reiškiame nepasitenkinimą dėl to, kad kalbame tik apie pinigus. Aš ir toliau negirdėjau apie jokią aiškę ES vertą koncepciją, kuri būtų pristatyta, kuri apriektų visus aspektus ir leistų mums kalbėti apie faktinį problemos sprendimą. Vien pinigais šios krizės neišspręsime. Mes turime aiškiai suvokti, kad ES gal, galioja įstatymai, galioja teisės aktai, tačiau juos reikia ir įgyvendinti. Ponui Duprė, dvi minutės dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, labai įdėmiai jūsų klausiausi ir negaliu e, paslėpti savo nusivylimo šiek tiek. Aš manau, kad jūs nepakankamai įvertinate stacijos rimtumą komisijos paskelbti paskutiniai skaičiai e, mums parodo, kad reikia laukti 3,5 milijonų papildomų pabėgėlius, reikia turėti drąsos tuos skaičius įvardinti, taip pat ir kalbant apie tos rezultatus, kurių tikitės iš jau dėgiamų ir dėksimų priemonių. Pakalbėkime apie fondus, kalbant apie tos 500 milijonų, kurias turėtų pridėti valstybės narės prie komisijos skirtų 500 milijonų. Vienas milijardas eurų, kurie turėtų būti skirti 2,5 milijonų esančių kaiminėse šalise ir milijonui pabėgėlių perkeltų asmenų <clears throat> pačioje Sirijoje. Mes bandome skirti 500 e, milijonų pabėgėliams e, Sirijos viduje ir aplink Siriją ir 150 tūkstančių e, Europoje 500 milijonų. Kalbant apie milijardą, kuris yra skirtas Sirijos fondui ir pusantro milijardo ar milijardas 800 milijonų Afrikai yra lašas jūroje. ES turi parengti globalę strategiją, pasitelkti visas įmanomas priemonės ir galvoti, kaip visomis šiomis priemonėmis galime pasiekti geresnių rezultatų. Per likusi laiką noriu paklausti, kam tuos pinigus duosime Turkijoje, ar Erdoganui, kuris to reikalauja, ar organizacijoms, kurios tiesiogiai padeda pabėgėliams. Taigi mes pasakome už bendarbiavimą, tačiau ne už kyšių mokėjimą. Ačiū dabar ponė Nirijada pusantros minutės jums. Ačiū komisarė. Turime pasisakyti už solidarumą. Mums reikia požiūrio, kuris būtų integruotas, e, remiant humanitarnę pagalbą ir taikos procesą, tvarų vystimasi E, per e, skaidrų atskaitingą e, metodą. Tačiau šie fondai yra kol kas pramaži, kad būtų galima spręsti šios netidiretinius reikalus tokiose šalise kaip Sirija, Turkija ar Afrikos regionuose. Kartais atrodo, kad investuojame daugiau į baldus šiame pastate negu žmonės. Prioritetas turėtų būti patikos fondas Afrikai. ES yra didžiausia šių fondų donorė, todėl būtina, kad pagal savo kompetenciją komisija pasirūpintų, kad plėtros generalinis direktoratas būtų už tai atsakingas ir atvykęs parlamento atsakytų į parlamentarų klausimus dėl bendros šio fondo strategijos. Komisija turėtų parengti e, humanitarinės e, pagalbos metinę ataskaitą, ataskaitą apie socialinį vystimąsi ir e, šių fondų pasiektus rezultatus turi būti teikiama informacija apie organizacijas, kurios atskingos už įvairius projektus ir e, reikia garantuoti, kad jos laikytųsi ES finansinių taisyklių. Būtina gerinti finansinės priemonės, e, kad jos būtų lenkstesnės ir skaidresnės, užtikrinti, kad visas procesas būtų demokratiškas ir skaidrus. Következő hozzászólunk, Hautala. Ačiū toliau, ponia Hautala. Parancsoljon. President. I... Pirmininkė, labai gerai pamenu, kai komisarė Georgieva paskutinį kartą lankėsi vystimosi komitete prieš tardama vicepirmininkė atsakinga už biudžetą. Puikiai atsimenu, kad jūs, ponia Georgieva, sakėte, kad, kad jeigu, jeigu mes nespręsime priežasčių, dėl kurios kyla humanitarinės krizės, niekas nesugebės susidoroti su tų krizių skeltas kentėjimais. Aš manau, kad jūs visiškai teisi ir mes turėjome jau matyti tuos ženklus, kurie matėsi tuo metu. Aš džiaugiuosi, kad Luksemburgo atstovai čia prisideda, nes Luksemburgas yra nors maža, bet labai svarbi donorė vystamosios pagalbos rytyje. Manau, net, kad neturėtumėte e, sekti kitų šalių pavyzdžių e, ir aš apgailestauju, kad mano šalis Suomija vystamąją pagalbą mažina 43 procentais. Tai yra visiškas žlugimas šiomis sąlygomis, kai komisijos pirmininkas sakė, kad e, nenormalu, kad valstybės narės mažintų vystamąjį biudžetą. Dėl šių fondų manau, kad reikia panaudoti juos kaip geriau. Tačiau turiu keletą klausimų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie kritinėmis situacijomis, skubiamis situacijomis, kaip mes laikysimės e, pagalbos efektyvumo principų, kaip mes laikysimės principų, kad šalis turi būti atsakinga už savo e, projektus, kaip gersime žmogaus teisės, kaip e, stengsime pagalbos fragmentacijos, kas yra tikras maras kartais. Žinoma, šie pinigai daugiausia nėra nauji pinigai. Turime suprasti taip pat, kad e, tai pakenks kai kuriems esamiems veiksmams. Kaip užtikrinti, kad šie fondai prisidėtų prie kitų fondų ir jų naudotų tarpusavėje. Ačiū, toliau ponios Koravo. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Tiek komisijos pirmininkas e, Junkeris, e, ponia Mogarini ir e, ponia Georgieva keletą kartų yra pabrėžę, kaip svarbu spręsti migracijos priežasčių problemas. Visą tai man primena vieno žymaus žmogus žodžius, kuri e, sakė, kad ES yra pasipūtus ir patys kesta savo bėdose. Visi kol kas e, išreikšti įsipareigojimai yra tušti žodžiai, reikia veiksmų. Na, kai dėl šių fondų, puikiai žinome, kad šie fondai yra tiesiog perkeliami iš visomasios pagalbos fondo. Tai reiškia, kad E, sukursime priešingą poveikį, nes jeigu norime susidoroti su pamatinėmis priežastimis, e, sukėlusiamis migracijos bangas, turime vykdyti veiksmingas programas e, regionuose. Ačiū. Dabar ponas Bei, dvi minutės. Pone komisarė, kolegos, šį ryt matėme, kad apgultis Sirijoje trukusi prie strateginio e, oro uosto, prie Alepo. E, e, baigėsi ir aš norėčiau išsakyti pritarimą, papsi, papsidžiaugti šią pergalę. Nuo šio konflikto pradžios Europos lyderiai rodė kad trūksta pragmatizmo. Jos tiesiog bėgo e, uždarydamas ambasadas ir paremė sukilėlių frakcijas, kurios e, yra nusaikios tik tai savo pavadinimais. Praėjusį kovą mes patikėme rezoliuciją su kolege Arno dėl pasiūlymo, kaip e, atnaujinti diplominius santykius su Sirija. Tačiau Na ir e, atrodo, galima pasidžiaugti, kad ES delegacijos vadovas palaikė santykius su Sirija. Labai gaila, kad komisija e, skiria pinigų tokiams organizacijom kaip MSF, kurios dirba tik tai sukilėlių zonas. Man atrodo, kad turime padėti visoms organizacijoms dirbančioms Sirijoje ir vykdyti humanitarnės e, misijas, nepalakydami vienos ar kitos šalies. Aš kalbu apie Raudonąjį kryžių, e, jungtinių tautų e, agentūros, kurios yra patiria didžiulę naštą ir nepaveža to, tų naštų. Aš norėčiau e, pakviesti, pak, paremti tokias organizacijas kaip e, Lovre Dorion ir SOS Kretien Dorion, e, kuriuose dirba jauni savanoriai, dirbantis Sirijoje, jie dirba su vietos organizacijomis Todėl reikėtų e, pragmatiškai žiūrėti į šią pagalbą. Ačiū, toliau panas Balco. Ačiū, ponė pirmininkė. Siekiant išspręsti migrantų krizę, pirmiausiai privalome pašalinti jos priežastis. Todėl turime skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, ypač su arabų pavasario šalimis Dabar primtas sprendimas įsteigti šios du fondus vertintinas teigiamai, tokiu būdu mes sugebėsime pasiekti, kad pabėgėliams nereiktų keliauti toli nuo savo tėvynės. Čia kartu privalome užtikrinti, kad būtų tinkamai apsaugotos šiandien ar dvi sienas Graikijoje. Jeigu to nepadarysime, neužtikrinsime, tuo metu visos mūsų pasitelktos priemonės bus nepaveikios ir e, blogiausiu atveju turėtume pasitelkti tas pasienio apsaugos priemonės, kokios ir buvo naudojamos Vengrijoje. Mes privalome apsaugoti visomis priemonėmis Europos kultūrinę ir kitokią tapatybę. Pirmininkė, ačiū. Išklausėme frakcijų atstovų pasisakymus. Dabar kalbės atskiri parlamento nariai. Pirmasis ponas Fernandes. E Ačiū, ponė pirmininkė. Tie du fondai, kurie buvo įsteigti, turės būti finansuojami iš papildomų lėšų, kurios nebuvo suplanuotos. Tos lėšos turi siekti 2,3 milijardus ir tikimasi jas surinkti iš baudų ir iš muitų mokesčių. Tiek ketina lėšų skirti taryba šiems dviem fondams patikos Sirijai ir Afrikai. Tai reiškia, kad be papildomų finansinių pastangų valstybės narės sugebės surinkti 2,3 milijardus eurų tam, kad galėtų įvykdyti prisimtus įsipareigojimus finansuoti šiems dviem fondams. Pabėgėlių krizė verčia mus imtis aktyvių veiksmų sprendžiant problemas ten, kur jos atsiranda ir visos ES institucijos privalo dalyvauti šias problemas sprendžiant, taip pat ir šie du patikos fondai, nes įstei, juos įsteigus atsiranda daugiau um, vilties pabėgėliams. Visuomet yra geriau už, užbėgti lygai už akių, užkirsti kelią, o ne ją gydyti. Taigi aš tikiuosi, kad mes tinkamai pasinaudosime šiomis biudžeto lėšomis tam, kad galėtume šią ne, krizę išspręsti. Ponas Kobra nori išduoti Jums e, klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą, prašau. President. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti kolegos, ar jisai pritartų mano nuomoniai. O aš manau, kad gal būtų geriau, jei Junktinė karalystė skirtų daugiau pinigų ir mes žinome, kad jie skiria daugiau pinigų stovi, pabėgėlių stovykloms finansuoti prie Turkijos ir Sirijos sienų. Žinome, kad tie pinigai gerai panaudoti, tai gal ir valstybės narės turėtų netiduoti savo pinigų Europos Sąjungai, bet turėtų pačios imtis priemonių. Nežinome, kad jau daugiau ne 11 metų auditorumai negali patvirtinti tai, kad Europos Sąjungos sąskaitos tvarkomos tvarkingai. O Reino Unido, tal como os outros Estados-membros. Ačiū. Junktinė karalystė, kaip ir kitas valstybės narės, turės rasti papildomų finansinių lėšų. Todėl, kaip ir kiekviena valstybė narė, ji galės panaudoti tas lėšas tam tikriems tikslams įgyvendinti. Ir, kaip jau minėjau, tos įplaukos bus surinktos iš muitų mokesčių ir baudų mokesčių mokėtojai, dėl to papildomai nenukentės. Žinoma, būtina tinkamai užtikrinti tinkamą tų finansinių lėšų valdymą, kad būtų pasiekti užsibriežti tikslai. Niekas nebejoja, kad tam prireiks pakankamai daug pastangų administruojančios fondus. Jeigu sugebėsime tą užtikrinti, tai e, galėsime tuo pavyzdžiu po to pasiremti ir kitose valstybės narėse. Pone Gairi žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministras Šmitai, gerbiama komisijos vicepirmininkė Georgieva. Įsivaizduokime e, pacientą e, psichiatro, kuris teigia, gydytojau, aš esu ES valstybės narės vyriausybės vadovas ir Briuselėje su kolegomis priimu sprendimus, reikalaudamas, pavyzdžiui, valstybėms įmokėti įmokas į patikos fondus, kad būtų galima veiksmingai kovoti su krize. Kai aš grįžtu į savo šalį, tai e, savo ministrams sakau, kad tai tik tai e, paprastas pareiškimas. E, E, tačiau neprivalomas. Ir ką darys psichiatras, jis man vaistų išrašys, tačiau tas anegdotas, kurį ką tik papasakojau, atspindi Europos realybę. Vadovų taryba nusprendė kurti patikos fondus, o valstybės narės visiškai nereaguoja arba įmoka juos labai nedidelės įmokas. Ir tokia situacijoje Europos komisija jau 2015-aisiais patikė aštuntąjį taisomąjį biudžetą, pagal kurį valstybės narės turėtų 9,2 milijardus eurų mažiau įmokų mokėti ES biudžetą, taigi pinigų yra ir e, atitinkamų papildomų lėšų yra numatoma tam, kad būtų galima reaguoti į nenumatytus įvykius kalbėtojas yra nutraukiamas pirmininkis. Dabar kalbės ponas Ožog. Pani Przewodnicząca, Panie Panowie. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Europos komisija e, sukūrė fondus Ir tie fondai bus kurti tam, kad galima būtų padidinti, atkurti ir padidinti stabilumą tuose regionuose, kur bus naudojamos lėšos. Aš manau, kad mums visiems yra akivaizdu, kad reikia padėti vystytis tom šalims, todėl reikės labai atsargiai, gerai apgalvotai skirstyti pagalbą. Ir dabar mes laukime, kad valstybės narės prisidėtų prie šių fondų. Mano klausimas būtų toks. Kaip komisija ketina keisti dabartinę situaciją ir kokias valstybės narės ketina dalyvauti finansuojant šios fondus ir tai yra tarptų šalių Lenkija ir kiek tų šalių prisidės prie pagalbos maistų finansavimo Ir kaip mes galėsime užtikrinti, kad e, dėl šių fondų nebus pakengta toms programoms, kurios jau yra gyvendinamos. Dėkuoju toliau, ponė Veržyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Sirijai skirtas fondas bus skirtas pirmiausia vaikams, jaunimui ir tiems, kas ka, a, neturi pakankamai maisto, dėl to galime tik tai pasidžiaugti. Tačiau, kai kalbame apie fondą skirtą Afrikai, tenai kalbame apie tai, kad bus bandoma spręsti migraciją, skatinančias priežastis. Tai reiškia, kad iš esmės bus bendradarbiavome su baisiausiais pasaulio režimais tam, kad, gali, kad jie galėtų geriau apsaugoti savo sienas. 3 milijonai žmonių yra be pastogės. Eritrėjoje de, de, uh, nesibaigia karas. Šios vyriausybės prisideda prie nestabilumo savo šalise, be to jos dalyvauja prekyboje žmonėmis. Vienas milijardas 800 milijonai eurų tiek bus skirta tam fondui. Ir Afrikos vyriausybių vadovai suprato, kad jie gali pasinaudoti ES pinigais, atlikdami žandaro vaidmenį. Taigi ciniškas yra požiūris ir, ir akivaizdu, kad dauguma iš Afrikos atvykstančių žmonių yra išvaromi savo režimu ir jie pasimeta kažkur toje Afrikos platybėse. Tak, fru talman. Toliau, pane Valero. Ačiū, pane pirmininkė. Kiekvienas žmogus žuvęs uh, pakeliu į Europą yra, per, yra jau per daug, yra labai didelė našta mums. Ministras e, ponas Šmitas ką tik sakė, kad e, spigliuota viela mes žmonių nesustabdysime, mes net baidysime migrantų. Gal mes galėsime kažką gražinti, nes tą girdime, žmonės sako, kad e, žmonės bus gražinami, bet jie sugrįž Jie sugrįš, jei mes nespręsime galuminių migraciją skatinančių priežasčių. Reikia pagalvoti, kodėl žmonės yra priversti palikti savo namus. Štai apie ką turime galvoti, štai kam turime skirti daugiau dėmesio. Skaitau tarybos sprendimą, kuris buvo patvirtintas. Uh, spalio 20 dieną ir man atrodo, kad jame per daug kalbama apie migraciją, apie tai, kas yra susijęs su migracijos iššūkiais. Galvojame apie tai, kaip galima būtų uždaryti sienas. Ir visiškai pamirštama, kad pirmiausia reikia susirūpinti ilgalaikių tų šalių vystimusi. mes negalvojame visiškai apie ilgalaikę perspektyvą, mes kaip tik iš o, vystimui skirtų lėšų dabar norime paimti pinigus tam, kad galėtume spręsti trumpalaikės problemas. Yra dar viena problema, tai yra migrantų prieimimas valstybėse narėse ir panašu, kad tų pabėgėliams skirtų centrų finansavimas dabar taip pat yra traktuojamas kaip pagalba vystimuisi. Mes šiandien sprendžiame masinės migracijos priežas ir turime ją spręsti kuo arčiau migracijos uh, E, e, šaltinio. Mums reikia visą apimančio sprendimo. Ir tą sprendimą reikia pritaikyti e, migrantų kilmės šalyse ar jų kaimininėse šalyse. Ir panašu, kad bandoma šiuo metu Europoje tiesiog paimant mokesčių mokėtojų pinigus gesinti gaisrus. Ir tam mes pasakome ne. Jei mes nešvaistysime pinigų, ne, gyvenant nesva, nesvarbius projektus, jei mes pagaliau pradėsime finansuoti realias programas, galima skirti lėšas realiems dalykams, o ne tam, kad būtų atspausdintas dar vienas tūkstantis kažkokių knygų ar sukurti kažkokie animaciniai filmukai. Aš manau, kad mes turime skirti visas turimas lėšas tam, kad spręstume tas priežastis, dėl kurių ir atsiranda migracija. Pone Kapil, ačiū, pone pirmininkė, ministrė, komisijos narė. Pirmadienį vyko neįlinis vidaus reikalų ministrų susitikimas ES ir buvo aptariami rezultatai priimti taryboje siekiant išspręsti pabėgėlių krizę. Tai yra didžiausio masto krizė, kuri ištiko ES. Nepakankamus yra komisijos pastangos siekiant užtikrinti tvarų krizės sprendimą išorės sienos nėra tinkamai apsaugotos, Frontex agentūra turi nepakankamai lėšų ir nepakankamai įgaliojimų perkelimo programa e, numatyta 160 tūkstančių yra nepaveiki, nes galima priimti 300 tūkstančių, aš palankiai vertinu. Taip pat yra neaišku, e, ir dėl šių dviejų fondų, nei kas į juos įmokės, nei kiek lėšų bus panaudota ir iki šiol mes esame priklausomi nuo jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisijos biuro, nuo pagalbos maistų programos, o Austrijoje ir prie jos sienų šimtai tūkstančių žmonių laukia pagalbos, tai yra visiškai nepriimtina padėtis, kalbėtoja yra nutraukiama. Ponas Epitidėjus dabar vieną minutę kalbės. Migrantų problemos kilo dėl Sirijos krizės ir dėl migracijos iš Afrikos. Es valstybės narės skiria daugiau nei 500 milijonų eurų šią problemą spręsti, tačiau apgaudinėjame save tikėdamiesi, kad e, šiais pinigais mes ištaisysime padėtį. Atvyks vis naujų migrantų ir reikia skirti daugiau lėšų Europos, ypač Graikijos žmonės, kurie ir taip kenčia nuo taupimo priemonių, kes e, dar labiau dėl nelegalių migrantų keliamų problemų. Jeigu norime šią, šį klausimą įspręsti, turime ieškoti problemos priežasčių. Pirmiausiai turime užbaigti karus regiono šalyse ir taip pat turime skirti paramos lėšas migrantų kilmės šalims, kad jos galėtų plėtoti savo ekonomiką. Taip pat kilmės šalyse turėtų būti įsteigiami prieimimo centrai, o ne ES valstybės, šalis, valstybės narise, taip pat ir Turkija privalo imtis atinkamų priemonių, kad suvaldytų migrantus. Pono Štyr žodis. Pirmininkė, Europos parlamentas. Europos parlamentas visuomet siūlė visapriepinti požiūrį siekiant spręsti migrantų krizę, todėl palankiai vertiname šių dviejų patikos fondų steigimą, jeigu e, valetoje vyks konstruktyvus pokalbiai. Ir jeigu norime konstruktyvių rezultatų, tai turime parodyti rimtumą ir rimtą nusiteikimą mokėti įmokas iš šių fondus, ypač e, turint omenyje, kad e, vienam iš šių fondų Afrikos fondui yra numatytas skirti 1,8 milijardus eurų, kurie turėtų būti paimti iš kitų ES biudžeto eilučių. Mes turėtume daugiau dėmesio skirti vystamosios pagalbos veiksmingumui ir e, norime paprašyti komisijos suteikti mums pakankamai išsame informaciją apie tai, kaip šių fondų lėšos yra naudojamas, tačiau pirmiausia, pravom užtikrinti, kad tose fondose būtų pakankamai lėšų. Ačiū, dabar kalbės ponė Toma, jai vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, susidurėme su išskirtinė situacija. Ir e, čia ne vien tik tai komisijos pirmininko žodžiai turime prisimti moralinę istorinę atsakomybę atsižvelgdami situacijos rimtumą. Taigi komisija nusprendė, nusprendė tiksliau įkurti Sirijos ir Afrikos patikos fondus. Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui, tačiau kyla dvi problemos. Pirmoji yra susijusi su finansiniu įsipareigojimu vykdymu ir antroji problema susijusi su tuo, kad biudžeto ketvirtosios išlaidų kategorijos lubos yra per žemos ir kad e, reikia iškoti papildomų lėšų ne iš ES biudžeto, to tarpu negalima šių lėšų surinkimo demokratiškai kontroliuoti. Daugiametė finansinė programa nėra pakankamai lanksti, todėl ES negali imtis lankščių e, veiksmų. Jeigu mes norime išsaugoti savo e, patikimumą, privalome peržiūrėti daugiametę finansinę programą ir tinkamai pataisyti savo biudžetą. Ačiū dabar kalbės ponas Marijas vieną minutę, prašau. Pone pirmininkė, jau anksčiau čia yra kalbėję apie tai, kad Turkija negali daugiau pakelti pabėgėlių ir migrantų. Graikijos salos Egėjo jūroje yra užpildytos pabėgėlių. O ką mes darome? Duodame trupinius, padedame Graikijai E, kuri ir taip yra nuskurdinta, vietoj to, kad e, e, grasintume Turkijai, kad jis susidurotų su kontrabandininkais, mes turėtume įkurti tuos kraštuosius punktus Turkijoje ir kitose šalyse turime užbaigti su tuo Dublinu, Dublino reglamentu ir paskirstyti migrantus pagal e, tam tikrą kvotą pagrįžta BVP, gyventojų skaičiumi šalise ir panašiai. Turime stiprinti pastangas, e, ieškant taikaus Sirijos krizės sprendimo. Ačiū toliau, ponas Vulf. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Šiemet 1,3 milijono migrantų, prieglašio prašytų ir migrantų apskritai atvyko į Europą. Kitais metais, manoma, jų bus 3 milijonai. ES sprendimas yra įsteigti patikos fondą su keliais milijardais eurų, stengiantis išspręsti Afrikos problemą. Afrikos problemą, kurią sukėlė parama režimų pakeitimams Sirijoje ir e, Libijoje. Afrikos problema sukelta tarifų, e, kurie leidžia konkuruoti su Afrikos verslu ir taip pat e, remia vyriausybės, kurios terrorizuoja savo žmonės. ES nėra Afrikos draugė, ji nėra Afrikos žmonių draugė. ES nėra savo kontinento potencialo draugė. Europos proto kolonijinė politika tiesiog šio žemynų sugebėjimą išgyventi mažina. Afrikos sugebėjimas išsimaitinti, e, kovoti, susidaroti su 7,5 procento muito tarifu kovos e, skrudintai kavai, vietoj to e, leidžiant tai tą kavą skrudinti Vokietijoje. Afrikiečiams nereikia žuvies, jiems reikia tvirtos e, meškerės ir prieigos prie to tvenkinio, kur galima būtų susigauti žuvį. Ačiū toliau, pane Gabriel, dvi minutės. Ačiū, pane pirmininkė, pane Šmita, komisarė. Fondo įsteigimas Afrikai yra gana naujoviškas, tačiau kiekvieną kartą reikia priimti, kad yra, prieš tai buvo vystamoji parama. E, šios programos turėjo numatyti tą krizių e, kilimą. Dabar nereikėtų klausinėti, kodėl taip atsivyko. Trys aspektai yra svarbiausi. Finansavimas turi būti protingas, reikia numatyti, reikia siekti rezultatų. Todėl reikia, aišku, skirti pakankamą finansavimą, tačiau reikia būti žvalgiems. E, tai turėtų būti daugiašalis fondas dalyvaujant viešiems ir privatiems e, e, remėjams. Ir e, tai turėtų būti globalaus poveikio fondas. Šie fondai mums leistų sustiprinti tų šalių, kur, kurios susiduria su krizėmis poreikiais ir tai turėtų šie fondai turėti papildomos vertės, lyginant su ankstesniais fondais. Ir galiausiai tam, kad sustiprintume jų veiklos veiksmingumą, pats laikas turbūt pasakyti, kad reikia daugiau dėmesio skirti ribotiems prioritetams. Reikia sustiprinti e, donorų abipusius įsipareigojimus, tiek taip pat ir šalių gaunančių paramą įsipareigojimus. Tuos e, tikslus, kurie numatyti, reikėtų nuolat peržiūrinti. Taip pat reikia nuotos idėją, kad e, galima duoti daugiau, jeigu gaunama daugiau. valetoje negalime reikalauti iš Afrikos partnerių daryti daugiau, jeigu mes nedarome daugiau. Reikia patiems sustiprinti savo pastangas. Negalime palikti Afrikos nuo šalyje. Reikia stiprinti mūsų bendradarbiavimą. Panas Coburn pakėlė mėlyną kortelę ir noriu užduoti jums klausimą, ar atsakysite. Prašom, ponia Coburn. Pone pirminkė, Noriu paklausti, ar nesutiksite su mane, Europos Sąjunga e, visiškai nenaudingai išnaudoja lėšas. 20 metų netinkamai pateikiamos ataskaitos, jos nepatvirtinimas. Tai yra pati blogiausia agentūra pasaulyje, e, skirstant lėšas Afrikai ar kur kitiems gavėjams. Ar negeriau būtų, jeigu pačios valstybės, Junktinė karalystė, Prancūzija ar kitos E, pačios tiesiogiai skirtų pinigus ir įkurtų tas stovyklas. Kokia prasmė per tarpininkę Europos Sąjungą visą tai daryti? Ar nesutiksite su manimi? Pone Gabriel, prašom atsakyti. Ačiū už klausimą. Du dalykai. Pirmiausia, aš manau, kad e, kol mes nesuprasime šių krizių e, masto ir esmės, krizė, jeigu būtume tai supratę anksčiau, tai e, mes būtume nesidūrę šioje krizėje. Taigi aš sakau ne į pirmąjį jūsų klausimą. Na, o dabar jeigu pažvelgsime į tuos skaičius, kai kurie e, rodikliai pagerėjo dėl to, kad finansuojama buvo iš ES pusės. Mažiau e, skurdo, mažiau bado, geresnė sveikata, todėl reikia tai tęsti, tai nelengva, tačiau reikia tęsti europinius veiksmus, nes e, turime rezultatų. ES pastangų e, rezultatai geresni negu atskirų valstybių narių. Ačiū. Nuomonės išsiskyrė, tačiau galėsite galbūt pasikalbėti apie tai tarpusavį vėliau. Dabar ponas Gerero Salom. Ačiū, ponia pirmininkė. Žinoma, aš sutinku su e, siekiais ir tikslais, e, kuriančios fondus sutrėme su vis daugiau krizių, jos užtrunka vis ilgiau, didesni poreikiai, tačiau neturime daugiau tinkamo finansavimo, kad tuos poreikius patenkintume. Yra ir nenumatytų veiksnių, sunku planuoti iš anksto, sunku padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Aš džiaugiuosi tokių fondų įkūrimų, jeigu jas leis geriau koordinuoti veiksmus, geriau finansuoti, planuoti, prognozuoti ir dirbti veiksmingiau. Neturėtume savęs ir kitų apgaudinėti. Dauguma šių fondų, lėšų iš šios fondus yra skirti iš kitų sričių, iš kitų fondų, kurie siekia panašių tikslų. Jeigu pažvelgsime įsipareigojimų, kuriuos patikė valstybės narės, sąrašus tų įsipareigojimų, tai nevardijant konkrečiai, e, turiu pasakyti, kad tas sąrašas neatspindi ES bendrų vertybių padedant tiems žmonėms. Reikia užtikrinti, kad tai būtų papildomos lėšos, o ne iš kitų e, sričių perkeliami pinigai. Jeigu mes būsime sąžingi, kad norime padėti tiems, kurie bėga nuo skurdo ir karo. Turime e, e, elgtis atsakingai ir pateisinti savo žodžius. Ačiū. Aš esu įstikinusi, kad komisijos, komisijos narė atsakys vėliau visų klausimus, tačiau dabar ne, galės jūs. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinoma, palankiai vertiname pagalbos Sirijai programą, tikimės, kad jie įgyvenant bus pabėgėlių stovyklos aprūpintos maistu. Daugelis ES valstybių sumažino savo įmokas jungtinių tautų pabėgėlių reikalų biurų, nepaisant to, kad buvo įspėjama apie didėjančią pabėgėlių krizę Vokietijos vyriausybė ir ES ignoravo šią problemą. Dabar mėginame pasitelkti Turkijos pagalbą, siūlydami pinigus, kad pastaroji padėtų apsaugoti ES išorės sieną. Tuo tarpu Turkija yra žengusi nemažai žingsnių atgal įvairiose sritise - demokratijos stiprinimo, spaudos, laisvės ir taip toliau. O ponas Junkeris tuo tarpu apsimeta, kad to nemato, kas atsitiko ponui Junkeriui. Donaldas Tuskas ragino Europos parlamente prieš kelias savaitės veiksmingiau ginti išorės sienas. Manau, kad tradiciniai e, tradicinės užduotis kaip išorės sienų apsauga neturėtų būti e, patikimi e, ponios Merkel hipiškai vyriausybei ar Turkijai. Toliau ponas e, Kristoforų. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad niekas e, negali abejoti tuo, kad dabar turime rodyti solidarumą migrantų atšvelgių. Šioje salėje, ko gero, nebus ne vieno žmogaus, kuris pasisakys prieš solidarumą. Aš manau, kad ES valstybės narės ir piliečiai yra beje vieninteliai pasaulyje, kurie rodo tokį solidarumą pabėgėlių atšvelgių. Aš manau, kad pabėgėlių krizė nėra viena ES problema. Tai yra pasaulio, mas, e, pasaulinio masto problema. Negalim tai būti, kad tik tai Europai rūpėtų pabėgėlių, Visa, visam pasauliui ne. Mes turime daryti viską tam, kad surastume kuo daugiau lėšų tam, kad būtų suteikiama pagalba e, pabėgėliams. Reikia taip pat galvoti ir apie tai, kaip galim būtų surasti tarptautinių mastų finansavimą. Uh, Arabų pasaulio šalis, kurios beje valdo didžiulius investicinius fondus, nenori išleisti ne vieno iš naftos uždirbto dolerio tam, kad padėtų spręsti šią pabėgėlių krizę. Aš nenoriu sakyti, kad ES neturėjo imtis veiksmų. Ne, bet nėra labai sąžininga tai, kad su šia krize kovoja dorojasi viena Europos Sąjunga. Yra visiškai nepriimtina, kad tokios šalės, pavyzdžiui, kaip Turkija, elgesi taip, kaip jos elgesi. Kitos viduržymio jūros regiono valstybės stengiasi kažką daryti, bet Turkija tai tikrai išnaudoja dabartinę pabėgėlių krizę tam, kad uh, prastumtų savo interesus, nes ji nori mainais, kad už pagalbą, kad mes jai suteiktume tam tikras privilegijas. Ir aš manau, kad reikia pripažinti, kad Turkija suvaidino labai neigiamą vaidmenį, destabilizuojant padėtį regione. Pone, jums yra iškelta melinoji kortelė. Ponas Wolf nori užduoti klausimą. Ar sakysite jį? Neprašau, ponė Wolf. Pane Kristoforu, aš džiaugiuosi, kad jūs uh, kalbėjote apie tai, kad tai yra viso pasaulio problema, ne viena ES problema. Aš jau ilgą laiką pasisakau už tai, kad jungtinės tautos aktyviau dalyvautų sprendžiant šią krizę. Ar jūs pritartumėt mano nuomonė, kad jungtinės tautos tikrai visiškai netinkamai elgesi ir, ir labai gaila, kad jungtinės tautos nesušaukė ne, ne kokio nors tarptautinio susitikimo tam, kad galima būtų nuspręsti, kaip spręsti šią krizę? Tai be abejo, aš jums pritariu. Europos Sąjunga tikrai parodė labai daug solidarumo. Mes esam galų gale solidarumu pagrįsta sąjunga. Bet jūs visiškai teisingai pasakėte, taip, jungtinė, jungtinių tautų organizacija turėjo imtis iniciatyvos Beje, yra ir kitų tarptautinių organizacijų, kurios taip pat turėjo kažką daryti, kurios iki šiol nieko nepadarė. Žinome, kad ir Amerikos, Amerikos žemynuose ir arabų pasaulyje yra veikėjų, kurie galėtų kažką daryti. Europos parlamentas vien savo jėgomis neįspręs šios problemos ir todėl aš norėčiau kreiptis Europos komisijos vicepirmininkę Gal mes turėtume kreiptis į kitas tarptautinės institucijas, ragindami jas jautriau reaguoti į pabėgėlių uh, bedas. Dėkuoju, toliau kalbės ponas Howitt. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad uh, Aš galėjau dalyvauti atidarant valetos e, aukščiausių lygių susitikimą ir taip pat džiugiuosi, kad šį vakarą galiu dalyvauti šioje diskusijoje ir čia Briuselėje pasidžiaugti tuo, kad yra sukurti tie patikos fondai. Aš norėčiau patikoti visiems, kas prisidėjo prie tų fondų ir džiaugiuosi, kad ES e, spalio 14 e, dieną priėmė svarbų sprendimą, kad, kuris padėjo įsteigti šios fondus. Aš norėčiau pasakyti socialdemokratų frakcijos vardu, kad, mum, kad negali šių fondų finansuoti tik perskirstant jau turimas lėšas. Mums reikia šviežių, naujų lėšų. Ir todėl e, tarptautinių donorų įnašai tikrai bus sveikintini. Euroskeptikai iš Junktinės karalystės kaip visuomet e, kritikuoja Europą. Ir, o aš galiu tik taip galėstauti, kad Prancūzija ir Italija įneši savo įnašus ir prisideda prie šių fondų, o ne mano šalis. Aš manau, kad mūsų pagrindinės tikslas turėtų būti palengvinti tų žmonių, kuriems reikalinga pagalba dalę. Pone pirmininkė, Milijonai žmonių jau atvyko į ES, milijonai dar gyvena Sirijos kaiminėse šalyse. Mums reikia padėti pabėgėliam. Turime padėti tiems, kas pas mus atvyko, integruoti su mūsų visuomenė. Turime padėti ir toms bendruomenėms, kurios, kuriuose jie apsigyvens. Pabėgėlių krizė tik gilėja dėl to, kad mes galvojame tik apie šiandienos problemas, o mums reikia ilgalaikės perspektyvos. Tai reiškia, kad reikia imtis veiksmų tose šalyse, iš kur ir kyla problemos. Maskaras, ačiū. Pane pirmininkė, komisijos narė, ponios ir ponai žmonės, kurie riziką pabėgėlio dalę vertina kaip mažiau rizikingą nei gyvenimą savo šalyje. Jie paprasčiausiai griebėsi paskutinio vilties šiaudo. Valstybės narės neturėtų aplaidžiai elgtis su šia viltimi ir su savo pažadais. 2,3 milijardai buvo pažadėti, 120 milijonų, tačiau tik įmokėta. Tai yra gėdinga, akivaizdžiai gėdinga. Todėl aš reikalauju sustabdyti 9,4 milijardų eurų gražinimą. Iš šių lėšų reikėtų kompensuoti trūkstamas įmokas, taip pat didinti investicijas į ekonomikos augimą ir užimtumą pabėgėlių kilmės šalise ir tik tai tokiu būdu mes sugebėsime valstybės norės atvesti protą. Ačiū, ponė Spirakį dabar. Kyrie Proedrė, kyrie Antiproedrė, Pone pirmininkė, Europos komisijos vicepirmininkė ponė Georgieva. Graikai Lesbos saloje priima daugybę pabėgėlių. Graikai stebi, kaip jūroje skęsta vaikai. O kągi daro Europos Sąjunga? Europos Sąjunga daro gal ir nemažai, bet nepamirškime, kad mes gyvendami esame atsakarome, bet už tai, ko nepadarome patikos fondai skirti Sirijai ir Afrikai kuriami per <coughs> vėlai. Todėl mano klausimas bus toks. Ar valstybės narės turi įsipareigoti savanoriškai įmokėti lėšas į šį fondą iki tam tikro termino, ar ne? Nes niekas negali atsakyti į tą klausimą. Kaip mes finansuosime tuos fondus? Iš biudžeto valstybėms narėms bus gražinta e, daugiau nei 9 milijardai eurų. Gal tas lėšas galima būtų panaudoti šiems fondams finansuoti. Ir dar vienas klausimas. Kaip mes stebėsime, kaip yra įgyvendinami susitarimai su trečiomis šalimis, kurios gauna mūsų uh, lėšas? Turkija ir taip jau gauna 3 milijardus e, pasirinkimo narystėj pagalbos. Uh, Ar mes žinome, kaip jį leidžia tuos pinigus? Jei mes tikrai neužtikrinsime tinkamos lėšų stebėsinos, lėšų naudojimo stebėsinos, tuomet euroskeptikai tik tai džiaugsis. Ačiū. Aš noriu Jums visiems dar kartą priminti, kad privalome laikytis nustatyto kalbėjimo laiko, nepaisant to, kad ši tema iš tiesų yra labai įdomi ir jaudinanti. Ponui Muresanui žodis. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, ES biudžetas. Da, nėra tinkamas tam, kad mes galėtume tinkamai reaguoti į šiandienos problemas. Ir mes apie tai kalbėjome, kai buvo kalbama apie biudžeto, pro, kitų metų biudžeto projektą. Mūsų biudžetas nėra pritaikytas tam, kad mes galėtume skubiai reaguoti į netidėliotinas aplinkybės. Mums reikia geriau apibriežti savo politinius prioritetus, kai yra formuojamas kitų metų biudžetas. Tik tai taip galėsime pasiruošti e, bet kokioms krizėms. Kitaip visuomet kalbėsime, kad ES nėra pasiruošusi tam, kad galėtų tinkamai susitvarkyti su naujais iššūkiais. Ta mes bandėme paaiškinti valstybėms narėjams e, per dėrybas dėl kitų metų biudžeto projekto. Gerbimo komisarė, mes tikimės, kad jūs perdusite šią žinę valstybėms narėjams ir taip pat papasakokite e, joms ir tai, apie ką kalbėjo ponas Karas. Šie du fondai be abejo yra svarbus, todėl kad mes suprantame, kad tik tai gerindami situaciją migrantų kelmės šalyse mums pavyks uh, sulėtinti ir galiausiai sustabdyti migrantų srautus ir taip įveikti migrantų, migracijos krizę. Dėkoju. Silvija, mes išklausime dabar atskirų parlamento narių pasisakymus. Atrodo, kad panas Ribėro nėra salėje, taigi dabar vyks pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio kiekvienam kalbėtojui, skirsime po vieną minutę pirmasis pons Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė, neišgirdau, kai ištarėte mano pavardę. Šitą man norėčiau štai ką pasakyti. Taip, Europa privalo padėti be jokios abejonės ir manau, kad Europa neturėtų bijoti įsikišti įsteigdami šios du patikos fondus Sirijai ir Afrikai, priėmėme šį sprendimą per vėlai, pavėluotai, nes žmonės jau penkerius metus kenčia nuo pilietinio karo. Ir jeigu manote, kad e, šie žmonės ir toliau leisis žudomi arba norės gyventi pabėgėlių stovyklose, ne už E, sitikrindami arba nesistengdami užsitikrinti ateities savo ir savo vaikams. Tai jie tikrai taip nesielgs, aš tikrai nesitaikstyčiau su tokiamis gyvenimo sąlygomis, aš taip pat tapčiau pabėgėliu ir Europa turi padėti ir aš palankiai vertinu šių fondų įsteigimą, tačiau dėja jie buvo įsteigti per vėlai. Pone Frunziulikai žodis. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, aš noriu pritarti patikos fondų e, įsteigimui Sirijai ir Afrikai, kur, kuriais bus siekiama apriboti pabėgėlių atvykimą į Europą, tačiau šių fondų įmokos yra savanoriškos, 500 milijonų ir pusantro milijardo. Tai reiškia, kad nebus užtikrintas finansavimas, taip, taip pat turime nepamiršti, kad šios lėšos gali būti e, išvaistomos arba pasisavinamos korumpuotų kai kurio Afrikos valstybių e, pareigūnų, taigi būtina užtikrinti tam tikras sąlygas, kurių būtų laikomasi siekiant gauti šių fondų paramą ir jie neturėtų tapti dar vienu įrankiu šantažuoti Europos Sąjungai. Valstybės narės prisėmė politinius įsipareigojimus 2016 metų ES biudžetą tvirtinant e, mokėtymokas į šios fondus. Ačiū. Patikos fondai Sirijai ir Afrikai, sako ponė Tomašič, buvo įsteigti vadovaujantis kilniais tikslais, tačiau jie nepagerins krizės sprendimo galimybių Sirijoje ir Afrikoje. Bijau, kad tokios priemonės yra kontraproduktyvios, kol Europa pati nežino, ko siekia. Iš pradžių pakvietus migrantus ir pabėgėlius į ES prieš piliečių valią. Dabar yra statomos sienos ir spigliuotos vėlos užtvaros tarp atskirų valstybių narių. Ar egzistuoja ES migracijos politika, ar reikėtų pirmiau dėl jos susitarti, nes e, Europa pirmiausiai nori priimti tuos, kurių gyvybei E, grėsia pavojus vaikus ir moteris pirmiausia. Ir jeigu to aiškiai nepasakysime, tai šių fondų lėšas bus paprasčiausiai iššvaistytos. Ponas Jakovčiš dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasaulis dramatiškai keičiasi prieš mūsų akis ir santykiai tarp pasaulio valstybių taip pat kiekvieną dieną keičiasi. Taigi šių dviejų patikos fondų įsteigimas pavėluotas, tačiau sveikintinas. Aš norėčiau, kad komisija tačiau imtųsi naujos iniciatyvos, nesvarstydama ilgalaikių strategijų. Ši iniciatyva turėtų priepti jungtinės tautas visus mūsų partnerius, kurie visai gerai gyvena iš prekybos su Europos Sąjunga, susirenka, uždirba daug pelno nes iš tiesų yra labai daug pasaulio valstybių, kurių indėlis buvo pakankamai mažas, kad įspręstų šią problemą. Tuo tarpu Europos indėlis buvo ir yra labai didelis. Mes turime paskatinti iniciatyvą pasaulio mastu, nes jeigu to nedarysime, tai tik tai toliau kaišysime spragas Sirijoje ir Afrikoje. Sem deixar de ignorar os problemas humanitários subjacentes. Ponas Viegas. Mes e, bandome e, reaguoti į humanitarnės problemas, tačiau Europa viena ranka duoda, kita atima. <clears throat> Ir sugriauna tai, ką prieš tai pati sukūrė. E, Europa yra susitepusi savo rankas krauju, turint omenyje procesus, kurie prieš tai vyko Libijoje ir dabar vyksta Sirijoje. Mes patys sukėlėme šią pabėgėlių krizę. Todėl istorija atitinkamus politikus, kurie veikia ES vardu, pasmerks. Ponas Tarandas dabar. Thank you, Madam President. Ponas Tarand, ačiū, ponia pirminkė. Jeigu migracija yra problema, turbūt reikia pažvelgti į istoriją. Homo sapiens atsirado, atsirado Kenijoje ir po to nugalėjo, užkariavo visą Europą, visą, tai yra visą planetą. Bet man atrodo, kad ponia Georgieva daro viską, ką gali padaryti, kad, kad palengvintų problemos sprendimą šiuo metu. Bet neišspręsime problemos, E, pildami vis daugiau pinigų į tuos karštus taškus. Turime galvoti apie Europos ir gynybą ir saugumą. Todėl aš dar kartą norėčiau pabrėžti. Mums reikia bendros saugumo, gynybos ir užsienio politikos. Ačiū. Baigiame pasisakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio. Ačiū visiems kalbėjusiems. Ir tiems, kurie neviršijo skirto kalbėjimo laiko, dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, prašau. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. Du bendri pastebėjimai. Pirma, krizė yra pasaulinė ir ji reikalauja globalių atsakymų. Europos Sąjunga sudaro 20 procentų pasaulinės ekonomikos, tačiau jis skiria 50 procentų vystomosios ir humanitarinės pagalbos. Mes atliekame savo darbo dalį, tačiau svarbu, kad visi, kas turi priemonių prisidėti, turi tai padaryti. Daugiau turto reiškia daugiau atsakomybės ir aš Pritariu komentarams, sakiusiems, kad mums reikia raginti mobilizuotis, kad galėtume padėti žmonėms ir padėti žmonėms padėti savo. <clears throat> Antra bendra pastaba yra ta, kad kaip ekonominė ir finansinė krizė mums parodė, kad turime dirbti kurdami institucijas ir pajėgumus, kad kolektyviai galėtume susidoroti su krize, pabėgėlių krize taip pat rodo tam tikrus ES veiklos trūkumus kolektyvinių veiksmų srityje. Ir aš tikiuosi, kad išvysime pasiūlymų dėl e, sienų kontrolės bendros e, gynybos ir saugumo politikos, Dublino reglamento pakeitimų. Tačiau svarbiausia aiškių vidutinio ir ilgesnio laikotarpio bendradarbiavimo pasiūlymus su šalimis, kuriams reikia mūsų paramos, kad jos sukurtų savo pajėgumus, e, susidorojant su iššūkiais jų vystimuisi. Ir aišku, nereikia nesakyti, kad geriausia spręsti humanitarinės krizės problemas, pirmiausia, užkirsti ją kelią, kad ji neįvyktų. Pirmiausia, reikia e, investuoti daugiau į konfliktų prevenciją, konfliktų sprendimą, e, nelaimių mažinimą kad mažiau žmonių patirtų jų poveikį ateityje, nes klimato kaita tų stichinio laimių skaičių e, padidins, o ekstremizmas taip pat sukuria vis daugiau konfliktų ir daugiau žmonių išvykstančių iš savo šalių. ES nebuvo tobula, tačiau mes e, daugiau bendradarbiavome, prisidavome prie viso to daugiau negu visi kiti aplinkui mus. Ir dar keletas specifinių konkrečių komentarų. Visai teisingai buvo pastebėta, kad turime ištiesti ranką taip pat ir kitiems vystamosios pagalbos partneriams. Ir mes tai darome. Aš pati praėjusią savaitę lankščiausi JAV, kur sutikau su pasaulio banku, TVF, JAV valdžios institucijomis. Tai yra mūsų svarbiausi partneriai ir turime kartu derinti savo veiksmus krizės metu. Ir turime e, dirbti daugiau, ne tik netidėliotinai reaguojant, o padėti šalims sukurti buferius, kovos sudaroti su krizėmis e, ir jiems padėti susidoroti su jų e, trapumu. Aš tikrai mačiau, kad TVF taip pat dirba šioje srityje visiškai teisingai. Labai aiškiai buvo išsakyti raginimai, kad taip neturėtų būti, šios lėšos neturėtų būti maža salelė. Aš iš pat pradžių turbūt turėjau pasakyti, kad šios 2,3 milijardų, milijardo pateikėme kontekste, kuris sudaro iš viso 10 milijardų sprendžiant migracijos krizę. Šių patikos fondų specifiškumas yra tai, kad tai yra naujas būdas mums geriau organizuojant ir panaudojant išteklius e, greičiau, tačiau tai nesmažina atskaitomybės. Žinoma, bus, e, numatyt, bus vykdoma e, atsakomybės atskaitomybės procedūros su Europos parlamentu Ir man tikiuosi, kad visą tai bus daroma remiantis ilgalaikę programą. Klausimas yra, ar tai, ar tiesiog perskirto tai, ką jau turime biudžete. Mano atsakymas yra tai, kad didelė dalis yra nauji pinigai, milijardas yra paimtas iš EDF rezervo. Tai yra pinigai, kurie dabar paskirti konkrečiai kovoti su šią krize. Taip pat perkeliame kai kurias lėšas iš žemesnių prioritetų, kas mūsų nuomonė e, dabar yra svarbiausias prioritetas. Mes esame kritikuojami, kritikuojami e, tik dėja tie, kurie kritikuoja, pakalbėjo patys, bet neklauso atsakymų. Jeigu užduodi klausimą, tai reikia palaukti ir atsakymo. mūsų ES patirtis yra visai nebloga vystamosios pagalbos programų srityje, ypač teikiant humanitarinę pagalbą. Jungtinės karalystės vyriausybė viena geriausiai dirbančių yra dėl gerų priežasčių. Mes puikiai žinome, kokie yra prioritetai vietose, mes naudojame savo išteklius tam, kad padėtume žmonėms Sirijoje. Buvo sakyta, kad mes padedame tik tai e, kaiminėms šalims, o ne Sirijai pačiai. Tai yra neteisingai. Pus e, humanitarinės pagalbos patenka į pačią Siriją ir pusė jos patenka į skilerių kontroliuojamas zonas. Mes nesakysime, su kuo dirbame, nes tai gali jiems sukelti riziką, tačiau iš tikrųjų turime, e, dirbame vietose ir niekada neatsisakėme darbo su tomis Sirijos zonomis, kur krenta bombos ir kur žmonės patiria tragiškas aplinkybės. Keletą kartų čia buvo minėta, kad mes švaistome pinigus ir mūsų e, sąskaitos 20 metų nėra patvirtintos, tai netiesa, mūsų sąskaitos patvirtinamas aštuonis metus išėlės, paskutinis kartas tai buvo padaryta, padaryta va, vakar. Todėl nereikia painioti klaidų, nors jos e, nėra trokštamos, tačiau nereikia painioti, tai nėra sučiavimas, tai yra tiesiog klaidos. Ir aiškiai turime sakyti, kad susidarėme su didžiuliais, didžiuliais iššūkiais. Ir tai yra labai svarbu pačiai Europai, aišku. Tačiau daug efektyviau e, galime sudaroti dirbdami kartu. Ir aš tikiuosi, kad e, pamatysime, kad e, šie patikos fondai yra naujas pagrindas veiksmams, kad jie įsibėgės, sulauksime daugiau indėlių iš valstybių narių ir iš kitų. Jau turime paskatinančių signalų, pavyzdžiui, iš JAV, kad e, jie gali prisidėti prie mūsų Sirijos fondo ar tiesiogiai, ar lygiai grečiai, dar pamatysime. Na ir pagaliau noriu padėkoti parlamentui už e, bendradarbiavimą šioje temoje, šioje srityje, už jūsų raginimus valstybės narėms prisijungti prie mūsų Ir ypač noriu padėkoti ministrui Šmitui, Luksemburgo atstovui. Jei tik visi e, būtų tokie kaip jūs. Ačiū. Én pedig meg szeretném köszönni Georgieva biztos asszonynak ezt a kimerítést. Aš norėjau savo ruoštų padėkoti poniai Georgijevai už atsakymus ir dabar suteiksiu žodį ponui Šmitui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vargu ar galėčiau ką nors pridurti prie to, ką pasakė komisijos vicepirmininkė. Mes dabar turime veikti skubiai, nes e, dabar išgyvename ne, pa, situaciją, kai reikia, negalima dėlsti, todėl turime kuo greičiau, kuo skubiau mobilizuoti visas įmanomas lėšas. Kai kurios valstybės narės dar ne, nesureagavo į mūsų pasiūlymus, dar, nebuvo, dar neprisėmė įsipareigojimų. Ne Ir jūs balsuosite čia, Europos parlamente, ir aš nebejoju, kad jūs nusiūsite labai aišku signalą valstybėms narėms, kad jos privalo laikytis prisimtų įsipareigojimų, ir aš tą signalą perduosiu valstybėms narėms. Tačiau kartu reikia atvirai pasakyti, kad nereikia manyti, kad čia dvi visiškai skirtingos struktūros, kad čia viena vertus mes turime ES biudžetą, o, kita, o kitoje barikadų pusėje yra valstybės narės. Ne, mes turime save suvokti kaip vieną ES, kai kurios lėšos atkeliaus iš ES, o tai yra valstybių narių biudžeto ir valstybės narės galės mokėti savo atskirus įnašus ir viskas bus sudėta į vieną krūvą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, čia jūs, e, e, ponė komisarė, visiškai teisingai pasakėte. Šis klausimas rūpi Europą dėl to, kad šios problemos krečia mūsų kaimininės šalis, bet tai nėra vien Europos problema. Tai yra tarptautinė krizė. O tai reiškia, kad yra savame suprantama, kad jei mes norime sureaguoti tinkamai, turime mobilizuoti visą tarptautinę bendruomenę, įskaitant tai kai kurias kitas valstybės, kurios tikrai yra suinteresuotas tuo, kad mes gerai susitvarkytume su šia krize. Antra pastaba. Daug buvo kalbama apie ilgalaikę perspektyvą. Uh, visuomet, kai kalbame apie vystimasi, ir čia pirmiausia reikia suprasti, kad reikia gal permastyti savo požiūrį, mes siekiam, nu, dažnai siekiame šimtaprocentinės sėkmės. Bet gal reikėtų gal geriau įsigilinti, kaip naudojamos lėšos, kaip galima būtų paraginti mūsų valstybės partnerės, besivystančias šalis, prisimti daugiau atsakomybės. Net žinome, kad kai kuriuose šalise yra labai rimtų problemų, visiškai nesilaikoma, pažiūrėjau, e, įstatymų. Ir mes žinome, kad yra tam tikrų valstybių, kur jų vadovai, režimai e, savo veiksmais verčia savo piliečius bėgti iš šalies, dėl to, kad jie yra verčiami kitaip tarnauti kariuomenėse, kariauti. Uh, Taigi problemos yra sudėtingos, bet jas reikia spręsti. Ir rei, e, spręsti reikia galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Ir baigdamas šią nepaprastai turiningą diskusiją, aš noriu pasakyti, kad reikia nusiųsti labai aiškų signalą. Vienintelis būdas mums e, susitvarkyti su šiomis problemomis yra uh, parodyti kuo daugiau solidarumo. Kitaip nebus įmanoma jų įspręsti. Negalime manyti, kad kiekvienas atskirai kažką po truputėlį kažką bandys spręsti. Ne, taip rezultato nepasieksime. Ir tą e, signalą, tą mintį aš išgirdau iš jūsų ir tikiuosi, kad rytoj balsuodami jūs dar kartą jį aiškiai nusiusite tą signalą. Ačiū ministrui Šmitui, baigiame diskusiją šio darbo atvarkės.